Chers collègues, mesdames, messieurs, bienvenue ce matin euh, dans. Mėly kolegos, labą rytą. Tęsėme mūsų posėdį. Pirmininkui užstrigo kompiuteris, todėl jisai paprašė, taip sakant, išsikrauti ir pradėti man posėdį. Pradėsime nuo 11 darbo tvarkės punkto. Sveikiname atvykus Janą Timovskį, kuris kalbės apie ekspos poveikio vertinimą. Timovskis priklauso tyrimo generaliniam direktoratui ir jums iškart suteikiamas žodis maždaug 15 minučių. Taigi dar kartą sveikinu jūs atvykus į posėdį. Ačiū pirmininkė ir aš kalbėsiu anglų kalbą. Pirmiausia, aš norėčiau užsakyti kelias asmeninės pastabas. Tai yra, man yra nepaprastai malonu uh, dirbti šiame, uh, prisistatyti jums. Uh, šį tyrimą, nes rytoj sukaks lygiai 12 metų, kai aš pradėjau dirbti Europos parlamente ir pradėjau dirbti būtent jūsų komiteto sekretorijate, po to aš dirbau vidaus rinkos reikalų sekretorijate, komiteto sekretorijate ir tenai buvau atsakingas už kai kuriuos užklausimų, kai kuriuos užklausimų, kuriuos man teko nagrinėti jau einant savo dabartinės pareigas Europos parlamento tyrimo centre. Ponas Guintana atvyko kartu su manim. Mes padedame Europos parlamento komitetams rengdami teisės aktų gyvendinimo ataskaitas. Uh, Čia jūs matote tris dokumentus. Šie, vienas iš šių dokumentų labai gerai yra žinomas jūsų komiteto nariams. Jis yra nurodytas dešinėje. Mes atliekame da, poveikio vertinimus ir atliekame juos arba da, savo jėgomis, arba pasiekdami veiktus. Uh, pasiekdami pagalbą ir įvertiname įvairių teisės aktų, dokumentų ir programų įgyvendinimą. Kalbėdamas apie mediacijos uh, komercinėse ir civilistinėse bylose direktyvą, galiu pasakyti, kad buvo akivaizdu, kad po to laiko, kai ta direktyva įsigaliojo, buvo perkelta nacionalinius teisynus, praėjo jau nemažai laiko ir todėl buvo visiškai racionalu įvertinti, kokia yra dabartinė situacija. Mes išplatinome prieš kelias savaitės visiems komiteto nariams mūsų parengtą leidinį, kurį jūs tikiuosi turite prieš akis ir dabar. Ir mes stengiamės. Uh, parengti darbą dėl šio dokumento. Aš taip pat dalyvavau klausimuose, kurie vyko lapkričio mėnesį ir tuose klausimuose dalyvavo įvairūs ekspertai, kurie iš savo perspektyvos vertino šios direktyvos įgyvendinimą. Leidinio pabaigoje jūs matote lentelę, kurioje yra nurodytos visos valstybės narės ir skaitote ir Daniją, kuria yra taikoma išlyga. Uh, Tai lentelė yra parodyta, kokia yra dabartinė situacija, kaip vykdomi yra įsipareigojimai ir kaip naudojamos yra įvairios paskaitos numatytos direktyvoje. Mes taip pat pagalvojame, rinkdami savo dokumentą, kad galbūt reikėjo panaudoti šviesoforo sistemą tam, kad galima būtų pažymėti tas šalis, kurios visiškai gyvendino į direktyvą, o kurios ne. Bet po to pagalvojame, kad iš tikrųjų Tuomet reikėtų visą lentelę pažymėti žaliai, dėl to, kad tai yra pagrindų direktyva ir todėl jos nuostatos yra labai bendros. Ir galiausiai mes nusprendėme atsisakyti tų spalvų ir todėl viskas yra patekta juodai balta, balta spalva. Mes stengiamės įvertinti, kiek, buvo, kiek laikomasi direktyvos pagrindinių tikslų, kiek iš jų yra įgyvendinta. Ir Mes taip pat rengėme, parengėme kelias išvadas ir rekomendacijas. Ir ba, savo išvadose mes kalbame apie tai, kodėl direktyva nėra tobula ir kaip galima būtų ją patobulinti. Savo ba, šiandienos kalboje aš nesilaikysiu griežtai mūsų ataskaitos teksto, kurią aš raginu visus perskaityti ir aš kalbėsiu apie teisinius aspektus, procedūrinius klausimus ir aspektus susijusius su kokybe. Labai svarbu yra suprasti, koks buvo teisinės pagrindas, nes pagal tuomet galiojantį teisinį pagrindą šią direktyvą galima buvo taikyti tik tai tarp vyriausybinėms byloms ir valstybėms narėms buvo palikta galimybė praplėsti taikymo sritį, jei jos to pageidavo ir kai kurios tą ir padarė direktyvos tikslas yra nurodytas pirmajame straipsnėje ir atrodytų, kad pirmajame straipsnėje yra nurodyta labai daug įvairių tikslų, tenai kalbama apie da, tai, kad reikia da, sudaryti geresnės alternatyvos ginčių sprendimo galimybės, prabūti tokių ginčių sprendimą, skatinti naudoti mediaciją da, ir kiti tikslai. Šis dokumentas yra pagrindų direktyva ir ji turėtų sukurti patikimą teisi, teisinę bazę, te, teisinę struktūrą. Ji turėtų būti su, gerai subalansuota ir nelabai, nėra apibriešta, kas yra subalansuota, kas yra subalansuotas teismo procesas. Ir uh, Valstybės narys įvairiai tai interpretavo, kad reikėtų atsižvelgti. Toliau, direktyvos perkelimo data, da, ji turėjo būti perkelta jau gan seniai. Mes taip pat stengiamės atsižvelgti į tai, kaip buvo naudojami mūsų įvairios apibrieštis. Ir nei šioje ataskaitoje, nei kitose vertinimuose nėra. Uh, kalbama apie tai, kaip buvo perkeltos kai kurios apibrieštis, nes e, dokumente yra pateikto, pateiktos yra dvi apibrieštis ir valstybės narės galėjo pasirinkti, ar perkelti tas apibrieštis ar ne tiesiogiai. Ir nors e, komisijos turimas dokumentuose ne visas valstybės narės perkelė tas, tuos apibrėžimus tiesiogiai, į savo nacionalinius teisynus, bet mes manome, kad dėl to nekilo problemų įgyvendinant šios direktyvos. Norėčiau patikti Jums pavyzdį, kas yra mediatorius. Valstybės narės įvairiai įvertino, kas gali būti mediatorius. Kai kurios valstybės narės pagalvoja, kad teisėjai gali atlikti tą vaidmenį, kitos ne. Uh, Ir todėl kai kur galioja teisės aktai, kuriuose nurodyta, kad tik teisėjai gali atlikti tą vaidmenį, o kai kur kaip tikra nurodo, kad teisėjai negali to e, vaidmens atlikti. Direktyva iš tikrųjų e, yra atvira šiuo klausimu. Tik tai nurodyta, kad mediacijos negali vykdyti tie teisėjai, kurie atsako už uh, kokį nors aspektą susijusiai su ginčio sprendimo teismo procesu. Dauguma nuostatų tai vargu ar sudaro įpareigojimus visiems narėms, tai tokios bendros ta, nuostatos. Ir kai kurios, ir todėl valstybės narės pačios pasirinko, kaip galima būtų jas perkelti, ir tai reiškia, kad jos pačios apibrėžė, kaip veikia mediacijos procesas, uh, galvodamos apie tai, kaip galima būtų uh, užtikrinti, kad tai ginčiai būtų sprendžiami kuo skubiau ir kuo uh, mažiau, mažesnėmis sąnaudomis. Taip pat mes bandėme vertinti, ar ši direktyva sukūrė nuspėjamą teisinę sistemą. Ir kai kuriuose valstybėse buvo nurodyta kiek procentų ginčių turi būti spręsta e, naudojant mediaciją tam, kad galima būtų sakyti, kad šis procesas yra reikalingas. Kai kurios valstybės narės pasirinko, pavyzdžiui, 50 procentų, bet mes manome, kad tai yra kad tai yra labai subjektivus skaičius, nes kai kuriuose šalise mes taip pat matome, kad net ir tais atvejais, kai tik tai 25 procentai bylų sėkmingai yra išsprendžiama vykdant mediaciją, vis tiek ši sistema patobulino e, padėtį. O kartais e, gali būti ir taip, kad net jeigu 70 procentų ginčių sprendžiame naudojant mediaciją, e, sistema gali būti neveiksminga. Ir todėl, atsižvelgiant į finansinius ir kai kurios kitus teisinius ypatumus valstybės narėse, sistema taikoma nevienodai. Dabar kalbėdamas apie direktyvos esmę ir leiskite pasakyti keli žodžius apie mediacijos kokybę. Be abejo, mes matome, kad gerų ketinimų yra labai daug. Tyriame mes apie tai kalbame. Daugybė įvairių ekspertų analizavo, kaip mediacija taikoma valstybėse narise. Ir e, iš esmės buvo nuspręsta, kad e, tai yra toks greitas ginčių sprendimo būdas, kuris taip pat padeda išlaikyti gerus santykius tarp e, ginčio šalių. Ir kai kalba eina apie sutartis, pavyzdžiui, ar sandorius, akivaizdu, kad dažnai kyla ginčiai. Kai kuriuose valstybėse narėse veikia tam tikros institucijos arba yra numatyti tam tikrai. E, teisminį procesą, kurie padeda spręsti tokius ginčius. Ir matome, kad dažnai ginčio šalės tam, kad, įspre, kad, tam, kad įspręstų ginčą, kuo mažesnėmis sąnaudomis, dažnai pasirinka vis dėlto mediacijos procesą. Ir iš esmės ta procedūra turėtų būti vykdoma taip, kad su, uh, susitarimo, susitarimą galima būtų po to vykdyti, o tai priklauso jau nuo gerosios ginčio šalių valios. Tai nebėt patenka jau į mediacijos procesą. Ir direktyvoje valstybės narės yra raginamos laikytis savanoriškai e, Elgesio kodekso nuostatų. Uh, ir valstybės narės pačios gali apibriežti to Elgesio kodekso nuostatas. Ir kai kurios valstybės narės pasinaudojo šią galimybę. Taigi direktyvo nurodyta, kad e, da, ši priemonė yra privaloma, bet valstybės narės gali, da, e, yra, atsiprašau, nėra privaloma, bet valstybės narės gali pa, e, pasirinkti ir privalomą da, priemonę. Ir iš tikrųjų Elgesio kodeksas galiojo dar prieš įsigaliojant šiai direktyvai. Taigi direktyva iš esmės šiek tiek tik tai pabandė suderinti e, įvairią valstybių narių naudojamą praktiką ir priemonės. Šis Elgesio kodeksas yra tik vienas iš būdų užtikrinti, kad mediacijos procesas vyktų kokybiškai Čia daug kas priklauso nuo valstybių narių pasirinktos e, tvarkos, kai kur mediacijos dalyviai turi užsiregistruoti registruose ir turi būti akredituoti. Ir akivaizdu, kad kai kas nors e, įsiregistruoja tokiame registre, paprastai jie prisima atsipareigojimą laikytis Elgesio kodekso nuostatų. Bet ora taip pat e, nuostatos susijus su mokymu. Uh, Ir kai kuriuose valstybės narėse, pavyzdžiui, yra numatyta, kad jeigu registre esantis mediatoriai net e, sitobulins reguliariai, jie gali būti išbraukti iš registro. Ir e, kai kas iš jūsų tikriausiai prisiminat Dajanos Volės ir kai kurių kitų kolegų dokumentus rengtus dėl teisėjų e, ir kitų teisininkų profesinio rengimo. Į tą rengimą patenka ir e, mediatorių rengimas. Akivaizdu, kad e, daug kas priklauso ir nuo Elgėsio kodekso kokybės, ir nuo to, e, kokią priežiūrą va, vykdo valstybės narės. Bet net jeigu Elgėsio kodeksas ir priežiūra yra geros, vis tiek jei piliečiai ir komerciniai subjektai nežinos, kad ir egzistuoja tokia galimybė, vargu ar šis procesas vyks sėkmingai. Direktyvoje valstybės narės yra raginamos skleisti informaciją apie mediacijos procesą ir, mūsų, ir įvairius tyrimai rodo, kad kad valstybės narės pasirinko daugybę įvairiausių informacijos klaidos būdų. Tai yra buvo ir konferencijos, ir seminarai, ir internetu skleidžiama informacija. Ir kai kur, pavyzdžiui, būtų, buvo da, netgi į da, teismų o, buvo numatyti tai e, procedūriniai tai e, dalykai susijęs su teismais, kai teisėjai turi privalėjo bent jau vieną kartą paminėti, kad egzistuoja tokia galimybė. Dar kartą noriu pakartoti, kad ši direktyva yra pagrindų direktyva, tai reiškia, kad valstybėms narėms yra palikta daug laisvės, perkeliant ją į savo nacionalinės teisynus. Taigi tai yra tokia da, senojo modelio direktyva. Ir tai nėra blogai, nes ji atsižvelgia tai, kad da, mediacijos institutas buvo plėtojamas įvairiai valstybėse narėse ir todėl vengiama yra primesti vieno kurpalio politiką visiems. Ir Europos parlamentas taip pat parengė rezoliuciją, ją rengė beje jūsų komitetas ir toje rezoliucijoje buvo paminėta, kad mes norėtume skatinti mediacijos procesą ES, bet tai nereiškia, kad reikia suderinti viso ES visas šio proceso detalės. Šiuo metu vyksta diskusija apie tai, ar reikia naujų standartų ir kai kurie ekspertai mano, kad iš tikrųjų jų reikėtų. Ir Imko komitetas, bendradarbiaudamas su jūsų komitetu, parengė dokumentą, kuris buvo patvirtintas 2013 metais. Ir aš manau, kad būtų tai iš tikrųjų labai įdomu pažiūrėti, kaip tai paveikė mediacijos proceso kokybę ir vartotojų, su vartotojų susijusių ginčių sprendimus. Ir gal tame kontekste pagalvoti apie tai, kaip galima būtų patobulinti mediacijos direktyvą. Valstybės narės. Na, kaip sakiau, turi perkelti direktyvos nuostatas, bet ne, detaliai jos nėra išdėstytos. Ir kai kur teismai turi paragi, gali pakviesti ginčio šalis e, dalyvauti mediacijos procese. Ir e, mes savo tyrime išnagrinėjome tas nuostatos. Galiu pateikti Jums kelis pavyzdžius e, Pavyzdžiui, Kroatijoje tai da, da, daroma tik tai šeimos teisės bylose Kroatijoje, da, bylose susijusios su vaikų teisėmis Vengrijoje. O Austrijoje da, taip pat taikomas tik tai tam tikrais atvejais. Ir vyriausybė da, pažiūrėjau, vienoje šalyje nusprendė, kad mediacijos procesas turi būti privalomas da, tam tikrais atvejais, tam, kad galima būtų sumažinti teismams tenkančią naštą. Bet dėl procedūrinių dalykų neaišku, ar ši, šis reikalavimas bus tęsiamas ir toliau. Naudojamos yra ir kartais kitos paskatos ir komisija, pažiūrėjau, kalba apie galimybę naudoti skatinimasias priemonės ir gal net ir sankcijas, norint paraginti šalis naudotis mediacijos procesu. Tačiau tai nėra privaloma. Jei, da, teism, um, jei mediacijos procesas bus pigesnis nei teismo procesas, tuomet e, taip e, privaloma praktiškai visuomet. Bet yra taip pat pasakyta, kad mediacijos procesas neapriboja dar šalių teisės kreiptis į teismą. Jau kalbėjau, kad susitarimas, kur sudaromas po mediacijos, vykdomas, š, vykdomas ginčio šalių ir ne visuomet manoma priversti jų laikytis to, to susitarimo nuostatų. Konfidencialumas, kai kur jis yra apibrieštas griežčiau, kai kur švelniau išvados. Taigi direktyva labiausiai buvo naudinga tose šalise, kuriuose prieš tai nebuvo mediacijos proceso, nes ši direktyva padėjo joms sukurti šią sistemą ir šiandien jau visose valstybės narėse veikia mediacija vienokia ar kitokia forma. Valstybėms narėms da, uh, už, valstybės narės prisimė tik labai nedaug įsipareigojimų Ir dėja reikia pasakyti, kad e, duomenys apie šias e, mediacijos sistemas nėra renkami. Ir e, mes matome, kad valstybės narės perkelia direktyvą da, savo nuožiūro da, ir mes manome, kad ateityje būtų e, racionalu panagrinėti, ar reikėtų išnagrinėjus alternatyvių ginčių sprendimo procedūrų direktyvą, pagalvoti apie tai, ar atsižvelgiant jos gyvenimą patirtį, nereikėtų patobulinti mediacijos direktyvos. Monsieur Chrysogonos, vous voulez prendre la parole uh, yes, thank... Ponas Chrysogonas gal nori pasisakyti. Ačiū pirmininkė, norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie dalyvavo klausimuose gruodžio mėnesį, kurie įvyko apie mediacijos direktyvą. Man atrodo, kad tai buvo labai naudingas pasikeitimas nuomonėmis ir aš tikiuosi, kad galime žengti tolin šioje srityje. Ačiū. Dėkoju. Kas dar nori pasakyti? Ponas Lebretum. Norėčiau aš irgi padėkoti prelegentų ir norėčiau pasinaudoti progą ir porą pastabų bendro pabudžio išsakyti. Pirmiausia, dėl mediacijos. Aš nepasisakau prieš mediaciją, tai yra būdas išspręsti ginčius kitais keliais, nei teismas ir sutaupyti pinigų ir panašiai, tačiau neturime čia to paversti šventą karvę ir turime suprasti, kad reikalingos aiškios taisyklės ir kalba eina apie teisės nuostatas, tai mes neturime vien tik tai skatinti mediacijos ir teismas kita vertus leidžia užtikrinti kur kas daugiau lygybės tarp e, bylo šalių. Ta padaro teisėjas. Tuo tarpu mediacijos būdu to pasiekti, kažin ar galime. Nes mediacijos procese visuomet yra stipresnis palaikomas, lyginant jį su silpnoja, silpnaja ginčio pusę. Tai pirma pastaba, kurią norėjau užsakyti. Antroji pastaba. Prelegentas įdomių minčių išsakė. Kalbėjo apie dvi, dviejų kartų direktyvą. Pirmos kartos direktyva numato didelę laisvę valstybėms narėms, kiek jos nori laikyti savo tradicijų įgyvendinančią direktyvą ir po to jau antrosios kartos direktyva kur jau yra numatoma prievolė valstybėms narėms skatinti tą mediacijos procesą. Ir aš, aišku, pritarčiau pirmai e, direktyvos kategorijai, kur gerbiamos valstybių narių tradicijos ir teisės. Ir negalime tos valstybės narės, kuri, tarkim, na, neturi mediacijos procesų, versti jį taikyti, galime jį uh, tik tai paskatinti tą valstybę imtis tų procesų, tai yra papildoma priemonė. Na ir dabar tiesiog pabandyta tą tokią laisvesnę direktyvą keisti, kur kas griežtesnę direktyvą. Tas man nėra labai priimtina, nes vėlgi čia bendradarbiavimas keičiamas integracija. Ačiū, ponė Delbo. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš irgi norėčiau padėkoti ponui Timovskijui už pasisakymą, pristatymą. Iš tiesų, tema yra gan kompleksinė, sudėtinga ir turiu klausimą dėl Italijos atvejo, nes Italijoje privaloma buvo mediacijos procedūra prieš kreipiantis į teismą ir jūs ką tik mums pasakėte, kad dabar tai yra sustabdyti dėl procedūrinių priežasčių. Gal galėtumėte pateikti daugiau detalesnės informacijos, dėl kokių priežasčių Italija buvo verčiama e, stabdyti ir tą prievalę. Prašau, ponia. Dėkoju. Labai trumpai. 15 puslapyje to dokumento yra apie tai kalbama. Konstitucinis Italijos teismas 12 metų gruodžio mėnesį atsisakė direktyvos ne dėl, ne dėl paties turinio, bet dėl to, kaip ji buvo priimta. Ir po to vyriausybė iš naujo numatė tą prievolę dėl e, pagristų priežasčių, būtent, kad e, būtų galima palengvinti teismų naštą. Bet po to buvo Saulėlydžio nuostata numatyta, kuri buvo patvirtinta, man atrodo, praeitais metais. Aš nemačiau dar pasiūlymų dėl to, kad tas privalom, būtų numatyta privaloma mediacija vėlgi Italijoje. Bet e, buvo pateikiama pasiūlymų, kad bent jau privaloma pirmoji sesija būtų. Tokiu būdu šalis gali, jeigu jos nori, e, pereiti prie mediacijos. Bet e, skaičiuojant, pavyzdžiui, sąnaudas buvo pasitelkta, pasitelktos kelių, pasitelkti, pasitelkti kelių šalių pavyzdžiai bet nebūtinai tai kažkaip pažeidžia teisinės tradicijas šalyje tiesiog. Kai kuriuose valstybėse narėse geriausia praktika tikrai galima puikiai dalintis ir tada pačios šalis pasirenka tai, kas veikia jų sistemose, o kas ne. Taip pat ant, antrosios kartos direktyva ten jau yra numatyti procedūriniai elementai, kurie viršė tai, kas numatyta mediacijos direktyvoje. Kalbama apie tai, kad minima, minimalų standartai, ypač kai ginčiai yra dėl susijęs su vartotojais, būtų įdėkti. Ačiū už atsakymus. Po, ponas Marijan Pinto. Aš norėčiau irgi trumpą pastabą išsakyti, atsižvelgiant tai, ką pasakė kolega ponas Lebretonas. Mediacijos procesas, kuris taikomas keliose ES valstybėse narėse, jo tikslas yra nutolinti žmogų nuo teismo. Valstybė neturėtų bandyti daryti taip, kad įmonė, nepatenkinta įmonė arba nepatenkintas žmogus surastų primtiną sprendimą. Ne, ne taip yra. Valstybė turi užtikrinti sąžiningą teismo procesą, teismo sistemą, kur būtų gerbiamos ES teisės ir teisės nuostatos ir kiekvienos šalies teisės nuostatos. Taigi, tokiu būdu teisingumo sistema nutolsta nuo piliečių. yra numatytos įvairios prerogatyvos ir tokioje šalyje, pavyzdžiui, kaip Portugalija, teisme pilietis turi kreiptis į teisėją, prokurorą, lyg jis būtų koks tai ponas, viršesnis uh, pilietis. Ir aš manau, kad netaip turi būti. Turi pilietis jaustis labai paprastai ir jaukiai kalbėdamas ir su teismo teisėju ar karaliumi ar dar kažkuo. Na, kita vertus, teisingumo sistema veikia tam, kad būtų įtvirtinamos vertybės kad jos būtų saugomos. Taip pat atsižvelgiama į praeities simbolius. Pavyzdžiui, dažnai yra kalbama apie tai, kad jeigu pilietis, pavyzdžiui, Prancūzijos revoliucijos laikotarpiu atvyktų į, pavyzdžiui, būtų atvykęs į Lisaboną ar Paryžių, tuomet tas pilietis, ne, mūsų dienų pilietis, jeigu dabar patektų į revoliucijos laikotarpį, tai jisai pamatytų, kad niekas žiekas ir pasikeitė. Taigi jeigu pilietis kreipiasi į teismą Portugalijoje ir Prancūzijoje ir dalyvauja toje sesijoje, kuomet priimamas nuosprendis, faktiškai dabar ta, ta, tas procesas visiškai nepasikeitė nuo revoliucijos nuo prancūzijos revoliucijos, tos pačios tradicijos, tie patys veikėjai, tos kalbos netgi pat, tokios pačios yra sakomos. Taigi teisingumo sistema visiškai yra prisišlėjusi prie praeities simbolių ir nėra atnaujinta, nėra, neatspindi šio laikinės epochos. Taigi mes matome, kad žmonėms yra labai sudėtinga tokioje teisingumo sistemoje funkcionuoti ir jie ieško alternatyvų, bet tokiu būdu e, žmogus nutolsta nuo teismo ir mediacijos procesas neturėtų būti privalomas, tai turėtų būti ginčio šalių inicijuojamas procesas. Ir aišku, jeigu nesurandamas palankus abiems pusėms sprendimas, tuomet yra kreipiamas į teismą. Valstybė jokių būdų negali versti piliečių susitarti tarpusavyje. Valstybė turi pasirūpinti, kad uh, būtų priimtas teisingas sprendimas atsižvelgiant į valstybės vertybės, teisingumo vertybės, lygybės principus. Tai turi būti šio laikiška teisingumo sistema, pagrista tinkamomis vertybėmis, tai neturi būti praėjusios epochos teisingumo sistema. Dėkoju dabar žodis komisijai. Prašau. Man atrodė, kad jūs e, lik ir prašėte žodžio. Kągi, jeigu nenorite ar negalite sureaguoti į tas diskusijas, ar dar būtų kas nors kitas norintis pasakyti. Kągi, aš dar kartą tada tuomet norėčiau padėkoti ponui Timovskijui ir už jo koleg ir jų, jo kolegoms už atliktą darbą. Dabar perėsime prie 12 darbo tvarkės klausimo ir žodis kolegai Kostui Krisogonus. Thank you, Chairman. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga prieš 14 metų priėmė reglamentą 2006-2004, kur kalbama apie nacionalinių institucijų atsakingų už vartotojų apsaugos įstatymo gyventimą bendradarbiavimą, kur sukūriamas abipusio bendradarbiavimo mechanizmas tarp nacionalinių vartotojų apsaugos institucijų. Pagal šioje, pagal šią sistemą institucijos yra atsakingos veikti viena kitos vardu, jeigu yra tarp valstybinių pažeidimo atvejų. Tačiau, kalbant apie vartotojų teisės pažeidimus, dabar e, skaitmeninėje erdvėje esant vis daugiau pažeidimų, tie tokie tarp valstybiniai e, bendradarbiavimo mechanizmai numatyti reglamente turi būti patobulinti. Ir dėl to Europos komisija pateikė pasiūlymą, e, kur numatoma peržiūrėti šį reglamentą. Tuo pasiūlymu yra bandoma nacionalinėms vartotojų apsaugos institucijoms suteikti daugiau įgaliojimų, numatyti būdų, kaip jos galėtų toliau bendradarbiauti tiek tarpusavėje, tiek su kitomis institucijomis e, užsimamančiomis vartotojų apsaugą. Uh, Norint užtikrinti teisinį aiškumą bendrojoje rinkoje, reikalingas darnus pagrindinių vartotojų teisių aktų įgyvendinimas. Tie aktai iš, išdėstyti priedę. Kalbant apie nacionalinius sistemas dėl vartotojų teisių įgyvendinimo, jų nepakanka kalbant apie tarpvalstybinius atvejus. ES tarpvalstybinės bendradarbiavimas tarp valstybinių įstaigų yra būtinas, kad būtų galima užkirsti kelią tokiems prekeiviams naudotis spragomis, kurios egzistuoja valstybių narių teisės aktuose. Taigi, pasiūlymas turi būti primtinas ir, ir turime jį paremti. Turime be jokios abejonės skatinti vartotojų interesus ir pasirūpinti aukštą vartotojų teisų apsaugą. Tokiu būdu būtų galima užtikrinti sveikatos, ekonominius, viešuosius vartotojų interesus ir taip pat sustiprinti jų teisę į informaciją, švietimą ir taip pat leisti jiems burtis tam, kad jie galėtų veiksmingai apsaugoti savo interesus. Daug dėmesio turi būti skirima galimam pasiūlymo įgyvendinimui, siekiant apsaugoti pagrindinės vartotojų teisės, tokias kaip teisė į privatumą, duomenų apsaugą, kas yra numatyta pagrindinių teisių hartijoje. Be kita ko, šis reglamento pasiūlymas turėtų būti taikomas visapusiškai atitinkant asmens duomenų teisės aktų nuostatas 95-46 reglament, e, direktyvoje ir atitinkamame reglamente apie tai yra kalbama. Tai, kad valstybės narės gali paskirti institucijas, pavyzdžiui, vartotojų organizacijas, priekybinės organizacijas, kad jos imtų, imtųsi atitinkamų priemonių pagal nacionalinius įstatymus, tai yra sveikintinas žingsnis. Vartotojų asociacijos, priekiautojų organizacijos yra labai svarbios, kalbant apie vartotojų ginčių sprendimą, ypač skaitmenėje rinkoje. Dėl to labai svarbu išsaugoti bendradarbiavimo sistemą, ypač turint omenyje šių asociacijų kaip paskirtų institucijų, kaip numatyta šešto straipsnio ketvirtojo pasiūlymo dalyje veiksmus. Ir šiuo atveju kompetitingos institucijos turėtų sistemingai informuoti, konsultuotis ir siekti, kad tos asociacijos ir organizacijos, jeigu reikia, būtų įtraukiamos į procesą ir sprendimai turi būti priimami atsižvelgiant į įgyvendinimo veiksmus. Jeigu pažeidimas įvyksta ir reikia imtis tolesnių priemonių, tuomet aš siūlyčiau, kad koordinuojant instituciją informuotų komisiją ir kompetentingas valstybės narės institucijas, nedelsant, tuo atveju, jei, tuo, tam, kad veiksmų būtų imtasi nedelsant. Taip pat yra rekomenduojama išplėsti reikalavimą, kalbant apie plataus pobūdžio pažeidimą turintį europinį matmenį šiame kontekste, kai yra įtarimų, kad platus pažeidimas gali arba pažeidžia vartotojus bent jau pusėje valstybių narių, sudarant trečdalį visų ES gyventojų, tuomet komisija turi pradėti bendrus veiksmus tam, kad padėtų kompetitingoms institucijoms narėje, valstybėse narėse apsaugoti vartotojų interesus sąjungoje, kur siūlomi veiksmai negali būti pakankamai įgyvendinami pačių valstybių narių, taip pat pasirūpinant, kad ES vartotojų apsaugos įstatymai būtų tinkamai gyvendinami ES. Toliau būtų gerai, jeigu Europos parlamentas ir taryba gautų ataskaitas apie šio reglamento įgyvendinimą ne vėliau nei per penkerius metus nuo jo įsigaliojimo, o ne septynerius metus, kaip buvo numačiusi pradžioje pati komisija savo pasiūlyme. Turint omenyje, kad nacionalinės gyvenimo sistemos skiriasi ir vartotojų apsaugos sistemos skiriasi valstybėse narėse, dėl to skirtingai yra reaguojama į tokius pačius arba vienodus pažeidimus, arba iš visi tai nereaguojama. Ir taip pat nevienoda yra pozicija, kartais netgi dėl to diskredituojama bendroje rinka vartotojų akise. Komisija turi organizuoti bendradarbiavimą tarp nacionalinių institucijų atsakingų už įgyvendinimą, vartotojų apsaugos įstatymų įgyvendinimą ir e, tas procesas turi būti palaikomas. Tuo pat metu pilietinės, pilietinių asociacijų, organizacijų, kurios dirba vartotojų apsaugos rytyje, bendradarbiavimas irgi turi būti stiprinamas ir neturi būti menkinamas kad būtų pasiektas, pasiekta pusiausvėra tarp pilietinės visuomenės vaidmens ir komisijos vaidmens vartotojų apsaugos labui. Dėkoju. Merci beaucoup, monsieur. Dėkojame ponui Krysoganus, o dabar žodį suteiksime poniai Reda. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjai už puikią nuomonę. Mes pasisakome šio pasiūlymo tikslus, mes puikiai suprantame, kad vartotojų apsaugos teisėje yra numatytas aukštas apsaugos lygis, tačiau e, tikrovė yra kitokia, šlubuoja įgyvendinimas. Ir tai pasireiškia tarp valstybinės atvejais, kuomet yra nustatomi pažeidimai taip pat ir skaitmeninėje rinkoje, todėl norint padaryti pažango šioje srityje, privalu glaudžiau bendradarbiauti, ypač tarp vartotojų teisų apsaugos institucijų. Ir visuomenė paprastai pasisako už stipresnį komisijos vaidmenį šiame procese, ir taip pat pasisako už tų plačių pažeidimų baudimą, ypač kai pažeidimai siekia daugiau nei vieną valstybę. Tuo pat metu pastebime, kad bendra procedūra pasiūlyme nėra apibriešta. Tiek daug komisijai yra deleguota privilegijų per įgyvendinimo aktus, siekiant apsaugoti uh, pagrindinės teises, kad e, sunku e, nustatyti, kokios yra atsakomybės ir šalims. Pavyzdžiui, iškyla klausimas, e, kaip yra stabdomi, stabdoma internetinių svetainių arba domenų veikla. Mūsų supratimu, tai turi didelės įtakos tiek pagrindinių teisių, tiek žodžio laisviai. Manome, kad būtina imtis kitų procedūrų prieš uždarant tam tikrą domeną, atlikti reikia patikrinimus. Negana to, mes manome, kad pilietinės visuomenės įtraukimas irgi yra būtinas, nes tai yra ne tik valstybinės institucijos, bet ir piliečius atstovaujančios organizacijos. Pagaliau, svarbu nuspręsti, kokia institucija vienoje ar kitoje šalyje bus pagrindinė institucija atliekantį tyrimą ir institucijos taip pat gauna ne vienodai lėšų. Būtinas bendradarbiavimas, kad tos vartotojų teisų apsaugos institucijos turėtų pakankamą išteklių vykdyti savo užduotis. Toliau dėl priedo. Mes manome, kad galbūt verta įtraukti tam tikrus teisės aktus, kurie jau yra rengiami ir netrukus bus patvirtinti, pavyzdžiui, perkeliamumo reglamentas. Jį mes galėtume įtraukti į priedą. Tiek būtų pastabų. Ir labai sveikinu pranešę atliktą darbą ir lauksiu tolimesnio bendradarbiavimo. Ačiū, ponė Redai. Toliau žodis komisijai ir paskui grįšiu prie kitų kolegų. Dėkoju pirmininkė. Ačiū už tokį pozityvų pranešimą. Ačiū nuomonės referentui. ir e, dėkoju poniai Reda už nuomonę. Taip, komisija pateikė pasiūlymą tam, kad sustiprintų jau veikiančius mechanizmus. Matome, kad dabartinė padėtis mūsų netenkina, ypač kai kalbame apie plačiai paplitusi pažeidimą kuomet jisai padaromas e, daugiau nei vienoje es valstybėje. Ir komisija čia siūlo mechanizmą, kuomet komisija gali pradėti koordinuotus veiksmus ir tokiais atvejais, kai pažydimas apima didelę ES dalį Mes net nustatėme tam, tikrus, e, tam tikras ribas. 75 procentai ES gyventojų yra 75 procentai es valstybių. Kodėl tokies didelės ribos? Mes manome, kad tik tokiais atvejais yra proporcinga ir nepažydžiamas subsidiarumo principas, kuomet komisija imasi koordinatoriaus vaidmens, kuomet jinai nurodo, kaip elgtis valstybėms. Tai dar nereiškia, kad e, tais atvejais, kuomet nepasiekėme ši, šitą ribą, komisija apskritai nebendradarbiaus. Viskas priklausys nuo individualių e, valstybių narių gebėjimų organizuoti tą koordinuotą veiklą. Mes, aišku, pasakome už tai, kad komisija dalyvautų visose veiksmuose, bet, aišku, dėmesį norime sutelkti į pačius didžiausius pažeidimus, kurie turi poveikio, neigiamo poveikio vidiniai rinkai. Dėl pagrindinių teisų apsaugos. Žinoma, vartotojų teisės irgi yra vienas iš pagrindinių teisų ir mums komisijai reikia ieškoti pusiausvėros tarptų pagrindinių teisių. Teisių į verslą, teisių į vartotojų apsaugą. Manome, kad bendros skaitmeninės rinkos požiūriu labai svarbu, kad tas pažeidimas, vartotojų teisių pažeidimas būtų veiksmingai išspręstas. Kodėl? Nes gali būti koks nors priekybininkas, kuris atidaro svetainę, naudojasi kokią nors paskirą, gauna nemažą pelną. Vien tik um, teikdamas kažkokias paslaugas arba sudarydamas sutartį su klientais, kurie niekuomet nenorėjo tokių sutarčių sudaryti. Sakykime, priekybininkas neturi savo e, fiksuotos buveinės, e, keičia gyvenamą vietą tarp es valstybių narių ir tokiais atvejais komisija galinti iniciatyvos ir blokuoti internetinę svetainę arba skaitmeninį turinį. Tai yra tokie atvejai. Tačiau sistema, žinoma, pradės veikti priklausomai nuo a, valstybių narių procedūros, todėl CPC reglamentas gerbia valstybių narių naudojamas procedūras. Ir tos procedūros, galima sakyti, jau dabar gerbia pagrindinės teises, numato daug saugiklių. Tačiau norint dar žengti žingsnį į priekį, komisija nori papildyti tekstą, labai aiškiai nustatyti, kad privalo gerbti nacionalinės procedūras, bet taip pat priminame, kad svarbu užtikrinti procedūrinės teisės ir taip pat teisės į gynybą patiems prekybininkams. Kitas klausimas dėl to, ar būtina įtraukti papildomą tekstą į priedą. Jeigu tai yra tekstas, dėl kurio vyksta diskusijos, tai žvelgime į geografinio blokavimo reglamentą. Tai jame yra nuostata apie verslo ir vartotojų problemų sprendimą ir tam tikrų nuostatų perkelimą į kitą reglamentą. Matome, kad yra tam tikra vartotojų įgyvendinimo sistema ir tam tikrų nuostatų perkelimas į kitus reglamentus, tačiau CPC e, reglamente mes negalime įtraukti tokių nuostatų, kurios kol kas dar nėra patvirtintos. Tai yra toks teisinis mm, reikalavimas, bet aš tiesiog norėjau tai pabrėžti, kad norint pateikti pakeitimus turime tam tikrų standartinių nuostatų. Dėkoju, toliau žodis pono Goga, ne? Aš dar norėjau šitą pridurti dėl vartotojų organizacijų ir parlamento, kaip jisai galėtų remti tas vartotojų apsaugos organizacijų. Mes, aišku, esame už, mes ir patys remiame vartotojų organizacijas, turime vartotojų apsaugos programą ir mums svarbu, kad tokios nuostatos e, galiotų, kad jos išliktų mūsų pasiūlyme. Ačiū. Pone Guoga, ar jūs dar paprašėte žodį, norite ką nors pasakyti? Vienas svarbus dalykas. Turime užtikrinti, kad vartotojai nebūtų diskriminuojami pagal jų mokėjimą, mokėjimo būdą. Man atrodo, reikėtų jums dar kartą išsakyti savo mintį, kadangi nutrūko jūsų pasisakymas. Aš tik tai norėjau komisijai atkreipti dėmesį tai, kad privalu užtikrinti, kad vartotojai nebūtų diskriminuojami pagal jų mokėjimo būdą, mokėjimo būdus. Tai yra tiesiog pastebėjimas, man atrodo, tai to, jūs nesikreipėte į klausimą į komisiją, ar ne? Nesitikite jokio atsakymo dabar. Aš tiesiog e, įsakiau savo mintį. Žodis ponui Librutau. Nenorėjau kalbėti, bet norėčiau labai trumpai šitą pasakyti. Pirma, Noriu pasakyti, panereda yra teisi, kad jeigu mes, pavyzdžiui, uždarinėjame internetinę svetainę, privalu užtikrinti tam tikras garantijas, e, kad e, galėtų būti įmanoma kreiptis į teismą. Kitas dalykas, mane šokiravo komisijos pasisakymas. buvo išdėstyti techniniai dalykai. Nežinau, nemanau, kad buvo klaidingas vertimas. Komisija net pasiūlė savo pagalbą redaguojant pakeitimus. Tikrai išvirtau iš koto, nes <laughs> iš tiesų parlamento nariai pakeitimus rengia patys. Jeigu dabar komisija pateikia savo tekstą, o mes dar paprašysime jos pagalbos parengti pakeitimus, tai į ką viskas taip bus panašu. Aš tikrai manau, kad komisijai nevertėtų tokio pabudžio patarimų teikti. Na, aišku, viskas buvo pasakyta iš geros valios, bet žinoma, mes turime skirti kiekvienos institucijos kompetencijas. Ar norėtumėt sureaguoti? Ne, ačiū. Gerimas pranešėjo, ar jūs trumpą baigiamą žodį norit pasakyti? Aš tik tai norėjau visiems padėkoti už įdomias diskusijas ir mes dirbsime ir toliau ir jūs informuosime apie darbų eigą. Dėkoju, noriu priminti, kad pakeitimus galite pateikti iki vasario antros dienos. Pasižymėkite savo darbo atvarkėse. Perėsime prie kito punkto, tai yra 13 darbo atvarkės punktas ir žodis sutikiamas poniai Gerigen de Odenberg. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, atlaiktų, e, aš norėčiau pristatyti Jums e, savo nuomonės projektą dėl geografinio blokavimo ir kitų formų diskriminavimo. Skaitminės rinkos strategijoje yra numatyta spręsti geografinio blokavimo sistemas ir taip pat užkirsti kelią piliečių diskriminavimui dėl jų pilietybės gyvenamosios ar įsisteigimo vietos. Geografinio blokavimo reglamentas turėtų būti naudingas ir vartotojams, ir verslui. Nes viena vertus siekiama yra vartotojams suteikti kuo didesnę prieigą prie paslaugų ir prekių vidaus rinkoje, antra vertus komercinės veiklos subjektai yra skatinami plėtoti tarp valstybinę veiklą, nediskriminuojant klientų Puiku, aš pritariu visiems šiems tikslams, bet aš manau, kad kai kurios e, šio pasiūlymo aspektus dar reikėtų patobulinti tam, kad reglamentas iš tikrųjų padėtų mums pasiekti nustatytus tikslus. Ir aš norėčiau dabar pakalbėti apie da, tuos e, dokumento aspektus, kurie yra susijęs su vartotojais. Čia reikėtų pagalvoti apie šio dokumento taikymo sritį. Geografinis blokavimas daugeliu asocijuojasi su draudimu naudotis vaizdinę medžiagą ar, pažiūrėjau, stebėti sporto varžybas dėl to, kad jie yra įsisteigę ar gyvena kitoje šalyje, nei tai, iš kurios jie yra transliuojami. Komisijos pasiūlyme kalbama apie paslaugas, kurios yra teikiamos internetu. Bet neįeina ne į taikymos rytį tos tie kūriniai, kurie, kurie yra saugomi autorių teisų. Aš norėčiau pasiūlyti praplėsti ketvirtą straipsnį įtraukiant į jį video žaidimus, elektroninės knygas ir e, panašius kitus produktus. Aš manau, kad šis reglamentas turėtų būti taikomas audiovizualiniai medžiagai, be abejo, užtikrinus, kad laikomas yra autorinių e, teisų. Devintasis straipsnis. Jame kalbama apie tai, kad komisija turėtų reguliariai peržiūrėti šį reglamentą. Aš nepritariu tiems, kas mano, kad geografinės blokavimas padeda mums išsaugoti kultūrą, kultūrinę įvairovę, kad jis padeda apsaugoti mūsų kūrybinę pramonę. Aš manau, kad mes neturėtume riboti mūsų kuriejų. Tai nereiškia, kad neturime jų ir saugoti. Bet aš manau, kad visų mūsų kultūros paveldas turėtų būti prieinamas visiems. Nepriklausomai nuo to, kokia yra jūsų pilietybė, ar jūs esate Lenkijos, Prancūzijos ir Ispanijos pilietis, ir nesvarbu, nuo to, nu, kurioje šalyje jūs nu, apsigyventumėt. Nes galbūt jūs esate iš vienos šalies, gyvenate kitoje šalyje ir norite gal, kad jūsų vaikai galėtų skaityti knygas leidžiamas jūsų šalyje. Mes e, čia, Europos parlamente, dieną pradedame nuo to, kad prisijungiame prie interneto ir pasitikriname, kas vyksta mūsų šalise. Ir būna gan dažnai taip, kad paspaudžiame kokį mygtuką ir mums pasakoma, kad negalima. Da, uh, E, skaityti to, kas yra nurodyta tame e, tinklapyje, dėl to, kad e, mes norime prieiti prie jo iš Bruselio, o ne iš Maltos ar kokios nors kitos šalies. Aš manau, kad reikėtų padėti spręsti geografinio blogavimo problemas, nes tai tikrai problemas, kurios ta, ir aktualios mūsų vartotojams. Dar vienas dalykas. Kuri teisė turi būti taikoma? Ar reikia taikyti to šalies, kurioje veikia svetainė teisė ar vartotojo gyvenamosios šalies teisė? Romos pirmajame reglamente yra nurodyta, kad sutartinėms prievalėms taikoma yra vartotojo gyvenamosios vietos teisė. Bet nepamirškime, kad reglamento dėl geo, projektas dėl geo, blok, geolo, geografinio blokavimo draudimo uždraus tokią veiklą. O Romos pirmajame reglamente yra nurodyta, kad kad komersinės veiklos subjektai patys gali spręsti, kaip ir kokiamis sąlygomis e, vykdyti komersinę veiklą su kitais e, subjektais. Taigi šiame kontekste aš norėčiau pateikti pakeitimą, kurio tikslas yra sukurti didesnį teisinį aiškumą mūsų komersinės veikloms subjektams ir geriau apsaugoti mūsų vartotojus. Nežinau, kaip jūs tai vertinsite mano pasiūlymus. Bet aš manau, kad labai svarbu yra da, neuž, nesukurti didesnės administracinės naštos mūsų verslui, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mes norime paskatinti verslininkus bendradarbiauti su su kolegomis kitose šalyse. Ir panašu, kad dabar e, tie verslininkai turės ir dar išmanyti kitų 27 šalių teisinės sistemas, norėdami plėtoti santykius su kitais e, subjektais. Bet o tais atvejais, kai, kai de, kokios nors prekės ar paslaugos parduodamos yra tikslingai kokie nors šalyje, tuomet turi būti taikoma vartotojo ginamosios šalies e, teisė. Jeigu, sakykime, koks nors komercinės veiklos subjektas e, pasiūlydamas prekę tikisi, kad, kad e, susilauks didelio susidomėjimo vienoje konkrečioje šalyje, tuomet ir to šalies teisė ir turi būti taikoma. jei vartotojas, pavyzdžiui, suranda pigesnį, tą pačią prekį už mažesnę kainą, jis turėtų sutikti tuomet su tuo, kad jam, jo sutartiniams įsipareigomėms bus taikoma pardavėjo įsisteigimo šalies teisė. Tai yra toks sanduris. Jūs gaunat mažesnę kainą, bet užtat turite atsižvelgti į tai, kad taikoma ne jūsų šalies teisė. Ir aš manau, kad toks pasiūlymas neturėtų sukelti didelių problemų. Aš tikrai nenorėčiau e, sakyti, kad mūsų verslininkai turi dabar išmanyti 28 e, aštuonių valstybių narių teisinės sistemas, bet egzistuoja ir e, nuostata, kuri taip pat uh, leidžia manyti, kad vartotojas turi teisę atsisakyti sandorio, jeigu jis e, žinos apie tai, kokia teisė taikoma ir mano, kad jis neišmano jos e, e, nuo reikalavimo ar jos jom yra nepalankios. Aš manau, kad mes turime pasiūlyti vartotojams kuo didesnę prieigą prie kultūros gaminių, kultūros kūrinių, Ir aš manau, kad tai bus naudinga taip pat ir mūsų verslui, nes komersinės veiklos subjektai galės e, veikti visoje Europos Sąjungoje, galės siūlyti savo prekes e, tai visų Europos Sąjungos vartotojams. Bet dar kartą kartuoju, kad labai svarbu nesukurti didesnės e, administracinės naštos jiems. Ir aš norėčiau pirmiausia, kad komisija pakomentuotų mano pasiūlymus ir po to be abejo su malonumu aš išklausysiu ir kolegų pastabas. Pone Reda, Gal, kom, gal komisija pirmiausia? Jūs norėtumėt, kad komisija pirmiausia pasakyti. Nėra jokių priežasčių, kodėl ne aš neturėčiau e, nepritarti jums. Pone Reda, jūs neprieštaraujate? Gerai, tuomet aš sutiksiu žodį komisijai. Yes, hello, good morning everybody, Venaštai. Dėkoju, Kone generalinio direktorato atstovas, labai dėkoju pranešėjai už sunkų darbą. Keletą žodžių norėčiau pasakyti apie šį pasiūlymą. Šis pasiūlymas yra skirtas tam, kad galima būtų sudaryti tinkamą pusiausvyrą tarp vartotojų teisų interesų ir verslininkų reikmių. Mes e, siekiame užkirsti kelią nepagristam diskriminavimui. Mes pripažįstame, kad be situacija bendroje rinkoje nėra gal tobula ir kad uh, uh, uh, kartais verslas nenori aptarnauti tam tikrų klientų. Uh, Ir taip jau yra. Dabar da, klausimai, kuriuos kalbėjo pranešėja, pirmiau dėl turinys ir, da, ir taikoma teisė. Jūs norėjote, kad būtų praplėsta taikymos rytis, tas išlinėti į audiovizualinės paslaugas. Mes sakėme, kad tą galima būtų padaryti po kažkiek tai laiko. Mūsų argumentas buvo toks, beje, apie jį taip pat reikėtų e, pagalvoti mes dar nesame tikrai, koks bus šio reglamento poveikis. Mes tengiamės išsiaiškinti, kokiu, kokiais atvejais šis reglamentas būtų naudingas ir vartotojams, ir verslui. Ir dėl audiovizualinio sektoriaus mes nebuvome tikri, mes nebuvome tikri, kokios problemos iš tikrųjų egzistuoja ir ne, tikrai nežinojama, kaip geografinio blokavimo draudimas paveiks situaciją rinkoje. Taigi mes negolime, nenorime pasakyti, kad mes dėl ideologinių priežasčių nepritarėme tai jūsų pasiūlymai. Mes patikime savo pasiūlymą tokį, koks jis yra, vien dėl to, kad nežinome iš tikrųjų, kaip šis reglamentas paveiktų situaciją audiovizualinėme sektorėje. Taip pat reikėtų galvoti ir apie autorių teisų apsaugą. Pavyzdžiui, muzikos bendrovės dažnai turi jau savo sistemą, pagal kurią parduoda savo kūrinius. Taigi čia kalba eitų apie verslo modelį. Ir mes nežinome, kaip mūsų raginimas pakeisti verslo modelį paveiktų ir verslą, ir vartotojus ir ar, ar iš tikrųjų dėl to vartotojai galėtų naudotis mažesnėmis kainomis, ar dėl to iš tikrųjų kainos sumažėtų. Taigi mes siūlytume išnagrinėti šią situaciją išsamiau ir mes taip pat rengame šiuo metu informaciją šiuo klausimu ir ruošiamės trišalėms dėryboms, be abejo, jeigu jos įvyks su Europos parlamentu. Jums taip pat yra žinoma, kad taryboje taip pat vyksta diskusijos ir mes visuomet sakėme ir sakome, kad mes nenorime keisti vartotojų teisų apsaugos teisės nuostatų, nenorime keisti nei Briuselio pirmojo reglamento, nei Romos pirmojo reglamento, bet kartu mes norime, kad mažos vidutinės įmonės sureaguotų į prašymą. Da, užtikrinti, kad kitų valstybių narių vartotojai taip pat gali naudot, gauti prieigą prie jų paslaugų ir prekių. Ir mes suprantame, kad šis reglamentas e, e, nepas, nebūtinai spręs visas tarp valstybinės e, problemas. Tačiau tais atvejais, kai komersinės veiklos subjektas uh, uh, parduoda savo prekes, siūlo jas kitoje valstybėje narėje, tuomet e, jam yra žinoma, kad taikoma vartotojo šalies teisė. Ir mes tiesiog norime įnešti daugiau aiškumo į visą šią sistemą. Mes nekeičiame pamatinio sistemos principo, mes norime tiesiog aiškiau išdėstyti uh, uh, tai, kad kaip uh, kokios teisinės nuostatos taikomos nukreipimo e, veiklai. Ir be abejo, mes su manimu išklausysime komiteto narių pastabas šiuo klausimu. Dėkoju, dėkoju už Jūsų atsakymą. Dabar ponia Reda. Ačiū, ponė Pirmke, aš norėčiau padėkoti nuomonės rengėjai už puikų dokumentą ir taip pat dėkoju komisijai už tai, kad jie pakomentavo taikymo srities klausimą. Uh, pranešimo Daumagente mes jau matėme, kad nuomonės išsakomos yra įvairios, vyksta diskusijos beje ir IMKO komitete ir tai yra puiku. Aš manau, kad geografinio blokavimo klausimas yra tas, kurį sprendę mes tikrai sukursime nemažai pridėtinės vertėjas mūsų vertė, e, piliečiams. Žmonės nori, kad būtų daugiau Europos ir jiems visiškai nesuprantama, kad vidaus rinkoje gali būti taikomi, taikomi tokie visiškai dirbtiniai apribojimai e, veiklai in, internete. Ir svarbu taip pat yra pasakyti, kad kai mes pasakome geografinis blokavimas, didžioji dauguma žmonių pirmiausia pagalvoja apie tai, kad ribojame prieigą prie vaizdo medžiagos. Ir gal tą klausimą reikėtų geriau išaiškinti. Ir aš suprantu, kad jei, jei aš gerai suprantu pranešėja nori įtraukti į taikymo sritį tik tuos kūrinius, kurie saugomi yra autorių teisėmis saugomos kūrinius, tik tuo atveju, jeigu pardavėjas turi atitinkamą leidimą jais prekiauti. Nes kartais da, vyksta geografinis, kai, kai, tam tikro turinio geografinis blokavimas, net ir tuomet, kai pardavėjas turi leidimą pasiūlyti tokio turinio reikėtų pasakyti, kad yra jau puiku, puikių dokumentų, pavyzdžiui, perkeliamumo direktyvos poveikio vertinimas, kuriame kalbama ir apie elektroninės knygas, ir apie kitas elektroninės paslaugas, ir beje apie sporto renginių transliavimą. Ir aš nelabai suprantu, kodėl kartais blokuojama yra prieiga net ir tuomet, kai e, nėra jokių problemų dėl e, autorių teisų apsaugos. Ir aš manau, kad reikėtų čia įsigilinti į mūsų darbą padaryti dėl kitų dokumentų. Dabar taikoma teisė. Aš manau, kad galima pasidžiaugti tuo, kad pranešėjas siūlo nekeisti komisijos požiūrio. Mes taip pat manome, kad Romos pirmojo reglamento sistema, net, sistema neturi būti pakengta, nes viena vertus mes norime, kad mažos sudėtinės įmonės e, netaikytų geografinio blokavimo, tačiau antra vertus yra nemažai įmonių, kurios ir taip jau siūlo savo prekes e, kitose valstybės narise. Ir mes nenorime sukurti e, teisinių spaudimų spragų, kai, pavyzdžiui, kas nors galėtų pasakyti, kad dėl to geografinio blokavimo draudimo reglamento mes netaikysime vartotojo gyvenamosios šalies teisės. Ir aš manau, kad e, konstituojamosiose dalyse gal reikėtų e, aiškiau išdėstyti, e, kokios nuostatos bus taikomos tiems pardavėjams, kurie ne. kurie ne nenumato parduoti savo prekių tik tam tikroje vienoje e, šalyje. Taigi mes e, džiaugiamės, e, kad parinktas šis dokumentas, tekstas yra geras ir be abejo mes galime pradėti trišalės dėrybas dėl šio pasiūlymo tikrai labai greitai, nes aš manau, kaip ir sakiau, kad šis dokumentas realiai sukurs nemažai pridėtinės vertės mūsų vartotojams. Ačiū. Благодаря, господин председател. Ponas Radėv. Dėkoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Norėčiau padėkoti poniai Geringer už parengtą gerai subalansuotą nuomonę. Prekiautojai valstybėse narėse ir toliau blokuoja arba apriboja galimybę kitų valstybių narių klientams įsigyti jų prekes ar paslaugas. Tai yra tokios dirbtinės vidaus rinkos kliūtis ir taip pat e, klientų teisų ribojimas, nes klientai neturi tokiu, tokiu būdu plataus pasirinkimo. Kuomet klientai yra automatiškai nukreipiami pas tarpininką, tai reiškia, kad išauga tada galutinė kaina. Tačiau yra tam tikrų objektyvių priežasčių kartais, kodėl diferencijuotas diferencijavimas taikomas jeigu, pavyzdžiui, prekiautojas tik dėl komercinių priežasčių nukreipia klientus į kitus tarpininkus. Bet na, mes turime pasirūpinti, kad pirmiausia būtų užtikrinama sąžininga konkurencija. Taip pat labai svarbu numatyti labai aiškias taisyklės, kurios leistų diferencijuotą traktavimą, bet e, tam reikalingos atitinkamos teisinės nuostatos, kad būtų galima užtikrinti, jog yra taikoma nediskriminavimo taisyklė visoje ES vienodai. Taip pat e, MVI, tarkim, nenorėtumėme, kad susidurtų su papildoma administracinė našta, kalbant apie tarpvalstybinius sandorius. Uh, ekonomika, konkurencija neturėtų tapti geografinio blokavimo aukomis. Dėkoju, ponas Guoga. Ačiū. Dėkoju pranešėjai už nuomonės projektą. Man atrodo, tai yra puikus pagrindas tolesniems diskusijoms ir sutinku su uh, tuo, kad reikia užtikrinti teisinį aiškumą ir labai svarbu vengti situacijų, kai kyla abejonių ir nėra aišku, kaip taikomos taisyklės. Tačiau aš manau, kad formuluotės dėl taikomos teisės galėtų būti pagerintos. Kalbant apie apriepti, mes kalbame apie galimą apriepties išplėtimą ir aš manau, kad komisija nėra pakankamai ambicinga, siūlydama apriepti, apriepti derinti su paslaugų direktyvos apreptimi. Tokiu būdu nepateks tokia veikla, pavyzdžiui, e, transportas, finansinės paslaugos. Ir taip pat turiu pasakyti, kad bet koks apriepties išplėtimas turi būti pagristas duomenimis ir įrodymais. Kita vertus, vertus labai svarbu dar kartą pabrėžti, kad klientai neturi susidurti su diskriminacija – ypač kalbant apie mokėjimo būdą. Negalime diskriminuoti žmonių, kurie įsigyja prekę ar produktą internetu ir moka vienai par kitaip. Ir aš pritarčiau tam, ką siūlė komisija penktajame straipsnėje. Pranešėjai nesiūlė jokių pakeitimų šiam straipsniui. Ir laukiu tolesnio bendradarbiavimo su kolegomis šiame komitete, kad būtų galima surasti geriausią įmanomą sprendimą. Dėkoju. Merci de votre intervention. Il n'y en a. Ačiū. Ar dar kas nors nori pasakyti, panas Lebretum? Bendro pabudžio pastaba. Puikiai suprantu tai, kas buvo pasakyta ir kodėl buvo kalbama, kad reikia naikinti geografinį blokavimą tam tikrose srityse, bet aš nenorėčiau būti velnio advokatas ir sakyti, kad geografinis ablokavimas nebūtinai egzistuoja tik dėl to, kad būtų sukurta papildoma administracinė našta. Uh, Yra teigiama, kad vartotojas kenčia dėl to, kad turi 20, susipažinti su 27 teisinėmis sistemomis, tačiau jeigu mes pagrysime savo sprendimus tokiais, tokio, tokiomis prielaidomis, tai apskritai atsisakysime visų tų 27 teisinių sistemų. Kodėl egzistuoja geografinis blokavimas? Piliečiai nėra vien tik tai e, vartotojai, jie yra labai prisirišę prie savo tradicijų ir nori, kad ekonomika šalies būtų apsaugota tam tikrose srityse, tai taip pat yra iš, tik, iš tikrųjų legitimus argumentas ir dėl to aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad kažin ar reiktų neracionaliai išplėsti taikymo srity komisiją, tiesiog nori, turėtų išvalgiai žengti į priekį ir aš manau, kad labai svarbu, kad mes neišplėstumėme tos apriepties e, per daug, nes taip e, nepatenkinsime ir piliečių lūkesčių. Ačiū, jeigu nėra daugiau norinčių pasakyti, tai aš irgi norėčiau išsakyti savo nuomonę kaip e, įprastinis komiteto narys, ne kaip laikinas pirmininkas. Pirmiausia, norėčiau pranešėjai padėkoti už atliktą darbą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad komisija ir taryba gan išvalgiai ir racionaliai į šį pasiūlymą dėl reglamento neįtraukė to turinio, kuris yra saugomas autorių teisių principais ir nuostatomis. Nes gerai, kad ne, nepradėjome diskusijų šią temą, nes tuomet būtų atveriama Pandoros skrynė ir iš tiesų kalba čia įto apie visai kitus dalykus. Taigi aš pritariu jūsų idėjai laikytis tokio racionalaus požiūrio ir man atrodo, kad tai yra e, tinkamas teisėkuros e, požiūris į teisėkurą. Na, o kalbant e, apie kontrolę, ji turėtų būti tikrai irgi labai pasverta. Aš kaip ir pritariu pagrindiniai idėjai, aš manau, kad nereiktų kvesionuoti autorių teisų apsaugos nuostatų, gretutinių teisų apsaugos nuostatų, tačiau aš norėčiau pasakyti, kad Man primtinas um, tas požiūris siekti vertinimo ir atidėti tai vėlesniam laikui. Ir kad čia būtų pasitelktas uh, aut, pastatos autorių teisų nuostatos taip pat. Tai Man atrodo, kad taip pat yra reikalingas atitinkamas vertinimas, kad būtų galima atsiž, atsižvelgti autorių teisų specifiką, nes e, kalba eina apie visus kūrinius ir yra tam tikrų taisyklių. Tačiau, aišku, čia yra ir daug diferenciacijos, kalbant apie kultūrinės, kultūrinės veikalus. Taip pat, kalbant apie kultūros sektorių, Aišku, reikalingas tinkamas mm, finansavimas ir pritariu tam, kad autoriai gautų tinkamą atlygį, nes tai yra kultūrinės veiklos bazė Europoje. Tai yra galimybė užtikrinti kultūrinę įvairovę ir ją išsaugoti. Taip pat e, tos paslaugos turi būti neįtrauktos į, į, į šį teisės aktą. Kalbant apie teritoriškumą, negal, turime vengti dominuoj, dominuojančių veikėjų koncentracijos, nes tada nukentėtų alternatyvų siūlymai arba tie, kurie neturi tokių pačių ekonominių išteklių ir tai yra labai svarbu siekiant užtikrinti, kuo galima daugiau įvairovės, kuo didesnė, kuo daugiau didesnių įmonių, tuo mažiau yra įvairovės įvairiose srityse ir, aišku, tai ypatingai aktualu kalbant apie kultūros sektorių. Uh, Ir norėčiau pasinaudoti progą ir priminti, kad e, reglamentas, dėl kurio esu pranešėjęs, nuomonėse. Dėl perkeliamumo. E, čia, aišku, e, kalbame apie geografinį blok blokavimą ir galimybę naudotis audiovizualiniu turiniu visų valstybių narių uh, piliečiams, e, kalbant apie kovą su geografinė diskriminacija, aišku, tai yra tinkamas požiūris ir aš manau, kad čia reiktų siekti konkurencingumo ir įmonių plėtros. Aišku, tik tai negalime mes pakengti kūrybiniai baziai ir pasitelkti, kuo galima daugiau geros valios. Tai, aišku, reikia užkisti kelią piknaudžiavimui ir sureaguoti. Pavyzdžiui, jeigu nėra jokių objektyvių priežasčių, blokuoti turinį geografinę prasme. Ir ta, jeigu yra nepateisinta geografinė diskriminacija, reikia, aišku, pasitelkti vartus, kad tokie atvejai būtų identifikuojami ir kad būtų iškestas kelias diskriminacijai. Taip pat manau, kad reikia pritarti visoms iniciatyvoms, kuriomis būtų galima pagerinti skaidrumą vartotojų atžvilgių, kad būtų galima sustiprinti, skleisti, suteikti jiems kuo galima daugiau informacijos. Taip pat reikia vengti dominuojančios tam tikrų žmonių pozicijos rinkoje ir kalbant čia apie tokį elgesį, kuris kenkia konkurencijai. Mes tokių pavyzdžių Europoje turime nemažai ir komisija susiduria su tuo reguliariai. Taigi aš manau, kad mes turime čia veiksmingiau spręsti tokias problemas. Ir norėčiau pasiūlyti pakeitimą, kuris, mano manimu, leis sustiprinti šį pasiūlymą dėl reglamento ir Tai iš tiesų labai įdomus darbas, tai norėčiau padėkoti Jums už parengtą darbą ir vasario 9 diena yra galutinis pakeitimų patikimo terminas ir dabar žodis pranešėjai apibendrinimams. Ačiū, aš norėčiau padėkoti visiems už labai vertingas pastabas ir pabaigai norėčiau nuraminti tuos, kurie buvo susirūpinę, norėčiau tikrai visus jos nuraminti, nes e, jeigu ats, buvo kalbama, kad atsisakius geografinio blokavimo nukentės konkurencija, aš nemanau, kad e, dėl to mūsų autoriai, kurie negaus atlygio, jokių būdų aš apie tai savo pasiūlyme nekalbu, aš e, stengiuosi, kad visa tai, ką kuria mūsų kuriejai, būtų skleidžiama, kuo galima plačiau Ir tai nereiškia, kad jie turi prarasti atlygį už tai, ką daro. Visi, kurie leidžia platinti savo darbus, platinti žmonėms, kurie turi, aišku, turėti atitinkamas licencijas. Ir menininkai, ypatingai iš mažųjų valstybių narių, tikrai gautų daug naudos iš to, kad jų kūriniai patenka į kitą šalis. Ir gali kilti klausimas, kiek, pavyzdžiui, filmų, suomiškų filmų esate matę ar bent jau žinote apie juos. Švediški, portugališki, lenkiški film, filmai, kiek esate jų matę, kiek žinote apie juos. Galbūt kai kurie iš tų filmų labai reklamuojami ir skatinami savo šalyje, bet yra geografinis blokavimas ir jie negali būti platinami kitose valstybėse narėse. Taigi išplėskime tą pasiūlymą ir pasirūpinkime, kad ir auditorija būtų išplėsta, aišku, remiantis labai gerai parengtomis licencijomis. Aš dar kartą pabrėžiu, čia nekalbame apie tai, kad turi būti vagiama kuriejų produkcija ar kūriniai, turi jie sulaukti, ko galima platesnės e, auditorijos ir tokiu būdu užtiksime daugiau įvairovę, bus daugiau įvairesnių kūrėjų, menininkų. Ir galbūt ta ir kontrolė bus uh, efektyvesnė. Nes reikia pripažinti, kad amerikietiškoji kultūra, ypatingai šioje srityje, yra visiškai neblokuojama geografinė prasme ir tapo dominuojančia Europoje. Taigi dėl to mes iš tiesų galėtume čia nuveikti kur kas daugiau, nieko nepažeidžiant teisinę prasme ir turint tikrai realias ir geras licencijas ir apsaugos sistemas. Taigi, E, norėčiau pasakyti, kad mano pasiūlymas nėra susijęs su jokia rizika, ypač kalbant apie turinį, kuris susijęs su intelektinės nusavybės teisėmis. Kalbant apie kainas panašių paslaugų įvairiose valstybėse narėse. Tiesa, kad, pažiūrėjau, jeigu yra Netflix, tarkim, sistema, Netflix parduoda paslaugas įvairiose šalyse ir tiesa, kad mokamos skirtingos kainos priklausomai nuo to, kur esi. Jeigu pasiūlymas mažesnis, moki mažiau, jeigu platesnis daugiau. Ir tai yra puikus pavyzdys, rodantis, kaip galima su tuo kovoti, nes tai nėra primtinas sprendimas. Pavyzdžiui, tarptinklinio sungimo mokestis, kaip pavyzdys. Aš Prisimenu, kai pradėjau darbą Europos parlamente prieš 13 metų, tie tarptautinio sungimo mokesčiai buvo skirtingi šalyse. Skirtingose šalyse buvo taikomi visiškai skirtingi skirt, e, principai. Pavyzdžiui, jeigu skambini ir niekas neatsiliepia, vis tiek turi sumokėti kažkiek tai eurocentų ar panašiai. Taigi tokia praktika galiausiai buvo panaikinta ir galbūt tą patį čia irgi galėtumėme padaryti. Jeigu išplečiamas klientų ratas, tuomet mažėja kainos, jos nedidėja, tą padarėme su tarptinklinio sungimo mokesčiu, gal tą padarysime dabar ir šiuo atveju, kai bus atsisakoma diskriminacijos gyvenamosios vietos pagrindu. Sutinku su ponė Reda, kai kalbame apie poveikio vertinimą, jeigu pažvelgtumėme į individualius pasiūlymus, kurie jau pateikti Europos komisijos ir mūsų patvirtinti, ten pamatytumėme, kad yra gan įdomių elementų, kuriuos galėtumėme įdėkti. Tai nereiškia, kad reikia kažką iš esmės keisti ar kažkur tiesiog reikia pasiruošti tam pokyčiui ir atlikti atitinkamas analizės. Mes nesakome, kad nežinome, kas atsitiks, jeigu panaikinsime geografinį blokavimą tam tikriems veikalams ar kūriniams, kuriems galioja intelektinės nusavybės teisės nuostatos. Aš nemanau, kad turėtumėme atsisakyti to darbo. Man atrodo, kad einant laikui surasime tinkamą sprendimą. Kolegos, tiek būtų, kalbant apie bendro, bendro pabudžio pastabas. Išklausiau jūsų klausimų, pastabų, aš laukiu e, tolesnio bendarbiavimo su jumis ir esu įsitikinusi, kad mums pavyks parengti tokį dokumentą, kuris bus primtinas IMKO komitetui, kad jie jo neatmes, nes, kaip žinia, IMKO komitetas yra atsakingas už šį klausimą ir tik dar kartą norėčiau pasakyti, kad mūsų nuomonėje yra tinkamos teisinės nuostatos, šis tekstas galioja ir veikia efektyviai ir sukurs pridinę vertę mūsų piliečiams. Ačiū. Labai dėkoju, baigiame šio punkto nagrinėjimą ir dabar perėsime prie 27 punkto, tai yra darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje ir žodis suteikiamas nuomonės referentui Jean-Marie Kavada. Dėkoju pirmininkė, mėly kolegos. Šios e, nuomonės e, rengimui pasitelkiau mūsų teisininkų parengtų dokumentų ir dėmesį sutelkiau į mūsų komiteto kompetencijas. Tai yra Romos pirmo ir Briuselio pirmo reglamentų derinimo procesas kartu su kitais teisiniais instrumentais paslaugų teikimo tarp valstybių narių srityje, kai yra darbuotojų komandiriavimas. Taip pat įtraukiau ir šių pasl... laisvo šių paslaugų teikimo aspektus. Tokie buvo mano akcentai. E, pasiūliau naujus instrumentus ir atkreipiu įdėmėsi į galiojančias e, teisės nuostatas. Tuo pat metu mėginau įvertinti pažeidimus ir kitus šioje srityje pasitaikančius piknaudžiavimo atvejus. Atkreipiau dėmesį į komandiruotų darbuotojų socialinę apsaugą. Tai yra bendrojo intereso ir socialinės sanglaudos aspektas Europoje. Pasisakau už vienodą požiūrį, vienodą traktavimą ir už diskriminaciją dėl pilietybės e, diskriminacijos e, draudimą. Romos pirmasis reglamentas leidžia darbuotojams pasirinkti taikomą taisę ir išsaugant e, palankiausios teisės galiojimą toje šalyje, kurioje jisai vykdo savo veiklą. Įtraukiu 24 mėnesių laikotarpį, kuriam pasibaigus priimančioji šalis tampa tiesiog ta šalimi, kurioje darbuotojas atlieka savo darbą. Žinoma, tai yra ypatinga išimtinė taisyklė, nukrypstanti nuo Romos pirmojo reglamento, tačiau jinai atspindi tą komandiruoto darbuotojo laikinumą ir jinai neprieštarauja teisės nuostatoms, netgi jas papildo. Šitą pasiūlymą kai kurie laikė laisvo paslaugų teikimo apribojimu numatytų 56-ame e, sutarties straipsnė. Primenu, kad socialinę darbuotojų apsaugą Teisingumo teismas pripažino kaip bendrojo intereso tikslą. Ir 24 mėnesio pribojimas ta prasme yra visiškai pagrystas ir neprieštarauja uh, laisvo paslaugų teikimo principui. Atvirkščiai, tai leidžia geresnę apsaugą. Kitas nuomonės svarbus aspektas yra tas, kad e, atkreipiau dėmesį į laikinų darbuotojų dvigubą komandiravimą. Iš tiesų, kuomet e, tokių praktikų yra daug, tuomet e, darosi sunkiau atlikti patikrinimus ir nustatyti atsakomybę. Dėl tos priežasties pabrėžiau, kad e, laikino darbuotojo įdarbinimas arba darbo biržos e, darbuotojo komandiravimas negali būti kvalifikuojamas kaip komandiravimas, nebent būtų objektyvios priežastis. Sakykime, yra kita gyvenamoji vieta ir e, šita priežastis gali pateisinti tokį komandiravimą. Tai leistų užkirsti kelią įvairiems pažydimams. Taip pat siekdamas skaidrumo ir e, kovodamas prieš tokias e, fiktyves įmonės, priejo išvados, kad įmonė, kuri komandiruoja darbuotoją į kitą valstybę, privalo ne tik pagrysti, kodėl jinai perkelia savo būsnę į tą valstybę, bet taip pat privalo įrodyti, kad didelė dalis jos gaunamos apyvartos yra gaunama būtent toje kitoje valstybėje, kurioje jinai įsikuria. Žinoma, laukiu jūsų komentarų. Šita tema yra labai svarbi ir aktuali daugeliu valstybių. Dėl šios temos net vyksta diskusijos uh, prezidentinėse kampanijose. Dažnai apie tai kalbama Prancūzijoje, žinau, apie tai diskutuojama Vokietijoje, todėl lauksiu jūsų komentarų. Jūsų pastebėjimai leis mums išspręsti daugelį problemų. Dėkuoju. Ponas Sairis. Dėkoju pirmininkė. Ačiū kolegai Kavada už tikrai puikų pranešimą, nuomonę. Du komentarai iš mano pusės, vienas politinis, kitas teisinis. Pradėsiu nuo politinio komentaro. Norėčiau geriau suprasti situaciją. Reglamentas dėl darbuotojų komandiravimo susijęs su Europos susijungimu, didžiuliu, didžiulė Europos plėtra, kuomet 2004 metais prie jas prisijungė daug rytų Europos valstybių. Tuo metu buvo tikrai daug ekonominių ne, nevienodumų. Ne po tokios plėtros. Praėjus penkiolikai, ne, maždaug dešimčiai metų mes pastebėjome, kad e, tie skirtumai ne ką ir išnygo. Dabar dėl šio reglamento komitete mes diskutavome ne vieną kartą ir uh, Jau anksčiau išsakiau savo susirūpinimą, kad mes tarsi norime peržiūrėti teisės aktą, kuris e, skirtas e, socialiniai politikai įtvirtinti, nes vakarų Europos valstybėse piliečiai darbuotojų komandiravimą arba laisvą darbuotojų judėjimą supranta kaip kažkokį pamatinį dalyką reikalingą socialiniai gerovė ir taikai užtikrinti. Matėme, koks buvo paslaugų direktyvos tvirtinimas, matėme, kaip tam priešinosi kai kurios profsąjungos. Tai štai koks yra kontekstas. Todėl aš puikiai suvokiu, kad visuomenės nuogastavimai turi būti įvertinti. Net jeigu kartais ir jie nėra pagristi. Dabar perėsiu prie teisinio pastebėjimo. Ši, regl, e, ši direktyva turėtų šiek tiek keisti Romos pirmąjį reglamentą ir tai nėra geras dalykas. Suprantu, kad yra negastavimo, bet yra ir principiniai dalykai. Tai yra teisė teikti paslaugas, laisvė darbuotojams laisvai judėti Europoje. Ir turime vis e, sugrįžti ir sugrįžti prie šių principų ir jų apsaugos. Tie 24 mėnesiai, sakyčiau, nėra tinkamas terminas, nes mes tarsi norime pakeisti kai kurias taisyklės Romos pirmojo reglamento nuostatas ir tai mes privalome pagaliau padaryti dabar, o ne palikti spragų. Žinome, kokia yra teisės tarnybos nuomonė. Jie laikosi pozicijos. Ir ta nuomonė akcentavo labai konkrečius dalykus. Jie išaiškino tą teisinę pusę kalbėjo apie pateisinimą, apie proporcingumą, pagrįstumą. Tuo tarpu kiti laikosi nuomonės, kad tai nėra svarbu, neva tokius argumentus svarsto tik tai teismai, teisėjai. Mano supratimu, teisininkų nuomonė yra aiški, nes šis reglamentas prieštarauja paslaugų teikimo principui, bet reglamentas e, pagristas ir nekvestionuojamas. Todėl man nekyla klausimas, kad reglamentas sužlugdys laisvę teikti paslaugas. Aš sakyčiau, Taip. Reikėtų kelti klausimą, ar reglamentas yra proporcingas ir pagristas. Žinoma, teisinė, e, teisė nuomonė yra vienas dalykas, reali tikrovė yra kitas dalykas. Ir Žomary Kavada nuomonėje e, yra pateikiami pakeitimai, kalbama apie darbuotojų socialinę apsaugą, bet žvelgime tą socialinę apsaugą nefragmentuodami, nesuskaldydami Europos į rytinę, vakarinę, centrinę Europą. Nes visi darbuotojai turi turėti teisę į socialinę apsaugą vis viena dar išvelgiu šitą susiskaldimą tarp rytų ir vakarų Europos ir dėja ši prieštara nėra išspręsta. Kokia mano išvada esame Teisės reikalų komitetas. Yra kiti komitetai, kurie žvelgia iš kitos perspektyvos į problemą, bet mes turėtume suprasti, kad komisija pasirinko teisės instrumento formą, tai yra reglamentą. Ir ar tai yra reikalinga ar ne? Mano supratimu ne, nes tai prieštarauja laisvėje teikti paslaugas ir yra kita priežastis, yra 24 taisyklė, kur kalbama ar apie privalomą taisyklę arba prezumciją, bet nepaisant to vis viena tai kliudo laisvai teikti paslaugas. Aš nesu įsitikinęs, kad reglamentas yra pagrystas ir proporcingas. Mm, atrodo, MPL komitetas dėl procedūrinių klausimų šiek tiek kvestionavo e, terminus ir paprašė atidėti pakeitimų pateikimo terminą vėlesniam laikotarpiu. To prašau ir mūsų komitetui. Tai iki kada jūs norėtumėte atidėti šitą terminą? Nežinau, žinau, kad MPL atidėjo šį terminą iki vasario pabaigos, tai kaip ten, koks yra mūsų posėdžių tvarkaraštis, kas yra numatyta, bet e, kaip ten bebūtų, man reikėtų daugiau laiko, ne kelių dienų, kaip, ir dabar, kaip yra dabar numatyta. Gerai, ponas Fos. Ačiū pirmininkė galiu paremti pono Sais. Yra tikrai keletas aspektų, kuriuos privalu nagrinėti ir toliau. Pirma, tai yra politiniai ir teisiniai aspektai. Romos pirmajame reglamente, mano supratimu, yra laisvė pasirinkti, laisvė sudaryti sutartis ir jinai yra ribota laike 24 valandoms. O kodėl ne 2, o ne 5 metai? Gal kitas įk bus e, pasiūlyta vieneri metai arba šeši mėnesiai. Galbūt teisiniu požiūriu tai ir viskas gerai, bet aš pasisakyčiau už laisvę teikti paslaugas ir sudaryti sutartį. Taigi apie tai reikia mąstyti ir toliau. Toliau kyla klausimas, kokios gali būti pasiekmes, jeigu mes e, numatysime 24 mėnesius. Jeigu aš, kaip vokietis, sukomandiruojamas į Belgiją ir po 24 metų e, tampu e, patenku į Belgijos teisės jurisdikciją, tai tuomet e, man kils problemos su mano darbdaviu Vokietijoje. Ir susidaro įspūdis, kad um, Vokietijos teismai bus priversti uh, kreiptis į Belgijos teismus. Situacija taps komplikuota. Galbūt mes galėtume pasvarstyti, kokios galės būti pasiekmes patvirtinus tokią 24 mėnesių taisyklę. Nacionaliniai teismai privalės išmanyti kitos valstybės teisę, galbūt kreiptis į teismus, viskas taps sudėtinga, komplikuota. Dar vienas pastebėjimas, tai galbūt yra Vokietijos teisės bėda, nežinau, ar kitose valstybėse yra panašus dalykai. Tai yra laisvė sudaryti kolektyvinę sutartį yra e, numatyta Vokietijos konstitucijos 8 straipsnė. Ir tenai yra taip pat numatyta taip vadinama neigiama laisvė atsisakyti sudaryti tokią kolektyvinę sutartį. Jeigu tokios kolektyvinės sutarties sudarimo teisės bus uh, sąlygotos priklausomos nuo dar kokių nors kitų aplinkybių, tai gali vėl pridaryti bedų, nes tai yra teisė numatyta Vokietijos konstitucijoje. Jūs galite jos atsisakyti. Bet panašu, kad Vokietijos Europos lygio jūs būsite priversti e, tokias sutartis sudaryti. Man atrodo, kad e, čia situacija tampa kompleksiška ir dėl tos priežasties siūlyčiau atidėti klausimo nagrinėjimą, kad e, mes galėtume įspręsti šitos neiškumus. Ponas Andersonas. Norėčiau pasinaudodamas progą padėkoti pranešėjui. Perskaičiau jo nuomonę ir pirmas įspūdis teigiamas. Bandoma sustiprinti darbuotojų teisės, apsaugoti laisvą darbuotojų judėjimą. Mes turime suteikti žmonėms galimybės, kad nebūtų diskriminacijos piknaudžiavimo. Todėl pritariu nuomonės pagrindinėms mintims. Yra tos realios diskriminavimo problemos, jos su jomis susidurėme šiandien. Bet spręsdami jas neprisidarykime papildomų problemų. mūsų parinkti, pasirinkti sprendimai. Neturėtų sukurti, e, pavyzdžiui, problemų Skandinavijos kolektyvinėms sutartims, kurios ir taip pasiteisina, bet žvelgiant į šį kontekstą jau situacija taptų komplikuota. Todėl mes atidžiai stebime situaciją. Mintis dėl vienodo atlygio tiems visiems darbuotojams e, yra gera, ją reikėtų e, paremti. Ir tikrai aš nebijoju, kad prie šio punkto mes dar grįšime ne kartą. Dėkoju, ponė Regna. Ačiū, aš irgi žvalgausi į laikrodį ir kalbėsiu trumpai labai apgailestauju, kad Marija Delvo netvyko į posėdį, jinai yra šešėlinė pranešėja. Galbūt jinai nežinojo, kad e, klausimas perkeltas į rytinę posėdžio dalį. Taip, mes nepažydžiame Romos pirmojo reglamento. Pone Fosis kalbėjo dėl 24 mėnesio laikotarpio. tarpio mes e, tokiu būdu e, tikrai nepažymė reglamento 883. Mes puikiai suvokiame, kad paliečiame tikrai esminės ES politikos e, nuostatas, socialinė apsauga, kuri turėtų būti išplėsta, sustiprinta, o ne atvirkščiai sumažinta. Tai yra mūsų principai, turėtų, kuriais turėtume vadovautis tvirtinami teisės aktą. Darbuotojai, pavyzdžiui, dirbantis Austrijos įmonėje, negali būti išnaudojami jiems mokant nevienodą atlyginimą, pasiriamant skirtingų valstybių standartais. Mes norime, kad būtų numatyti minimalų standartai, siekiame to vienodumo ir kovojame socialiniu dempingu. Todėl manau, kad dėl to reikia taip pat kalbėti ir MPL komitete. Ačiū. Dėl tų 24 mėnesių jie galėtų būti pratesti iki penkerių metų ir aš norėčiau suprasti, ar jūs norite sulyginti šiuos e, terminus, nes 16 straipsnė yra numatyta galimybė juos suvienodinti. Aš buvau informuotas, kad Temple komitetas balsuos dėl savo nuomonės tik tai biržę Liepos, ne, Liepos mėnesį. Turime marės laiko ir kyla klausimas, gal mums pakaks mėnesio iki vasario pabaigos. Man atrodo, suspėsime. Ką galvojate? Vasario 28. Šiemet vasaris turi 28 dienas. Kągi baigime šio darbo tvarkės punkto nagrinėjimą. Ponas Latovski, ar jūs dar norite kažką pasakyti? Taip, pirmininkė, labai trumpai įsiterpsiu į diskusiją. Noriu paremti pono Šajas prašymą, kad e, terminas būtų pratestas. Ir dar pakomentuosiu siūlytus direktyvos pakeitimus. Europos komisijos siūlymas iškelia daug teisinių abejonių, taip pat ir esminių abejonių dėl uh, laisvės teikti paslaugas dėl teisės aktų hierarchijos, o taip pat kyla bejonių dėl teisinio saugumo darbdaviams ir darbuotojams. Mes paprašėme teisininkų pateikti savo nuomonę ir dėja ta nuomonė neišsklaidė mūsų abejonių, ypač dėl Romos pirmojo reglamento ir Europos komisijos pasiūlymo. Trečiasis pakeitimas pranešėjas tas e, abejonės bando išsklaidyti šito pakeitimu, bet to nepakanka. MVI tokios e, tarpusavėje e, prieštaraujančių normų rinkinys na, su, sulėtins verslą. Taip pat yra skirtingos darbo teisės nuostatos, tai yra problema, jeigu yra uh, E, komandiruojanti įmonė ir daug kelios primančiosios valstybės, tai reiškia, kad verslas turės e, vykdyti veiklą daugelie valstybių ir suvokti teisės ypatumus. Toliau, 24 e, mėnesių laikotarpis reikš, kad daugelį ekonomikos šakų vykdyti savo verslą taps sunku. Ir tai sunku pateisinti, ypač jeigu mūsų sutartyse nėra net galimybės nustatyti tokį laikotarpį, apribojimą. Taigi 24 mėnesiai nepateisinama, ypač kai matome, kad kai kuriuose ekonomikos šakose paslaugų teikimas gali užsitęsti iki dviejų metų. O taip pat deleguotojų darbuotojų teisės neturėtų būti e, pažeidžiamos, kuomet jie negauna kompensacijos už e, gyvenimo, apgyvendinimo paslaugas. Toliau, įdarbinimo agentūros e, gali įdarbinti darbuotojus tik tai laikiną laikotarpį. Tokia nuostata prieštarauja direk... 2008 e, metų direktyvos dėl laikinų darbuotojų 8 straipsnio antrai daliai, kuri teigia, kad e, tokie darbuotojai galėti e, nustatytas sutartis su savo įdarbinimo agentūromis. Kovojant su na, teisėtomis praktikomis reikia daugiau valst... bendradarbiavimo tarp valstybių narių. Teigiama, kad Europos komisijos pasiūlymas e, sprendžia piknaudžiavimo atvejus. Tuo tarpu aš manau, kad Europos komisijos pasiūlymas gali e, pabloginti situaciją, nes padidės administracinė našta, taip pat ir uh, teisinių e, klausimų išlaidos. Taigi pasiūlyti pakeitimai yra diskriminacija naujųjų šalių e, darbuotojų atžvilgių. Tai nėra sąžiningas sprendimas, o Europos komisijos e, tikslas ir buvo pasiekti lygesnės situacijos. Tuo tarpu su visu šito pasiūlymu sunkiai tai yra padaroma ir įgyvendinama. Ačiū, ponas Kavada. Labai trumpai. Tikrai suprantu, kad dėl šio klausimo susikirta daug interesų ir e, darbo pasaulyje tai kelia nemažai protesto, taip pat ir mūsų parlamente dėl to vyksta diskusijos aršios diskusijos. Todėl pasisakau, kad e, pakeitimų pateikimo terminas būtų pratestas, kad galėtume dar ilgiau padirbėti, bet žinokime, kad mes negalime be galo užtęsti ir neprimti sprendimų. Pasiruošęs, pasiruošęs dirbti kartu su jumis. Labai dėkoju. Dabar mes galime baigti nagrinėti šį klausimą ir pereiti prie balsavimų. Aš tikiuosi, kad e, jūs visi esate pasiruošę. Sekretariatas e, paprašė manęs paprašyti jūsų visuomet atsinešti su savim balsavimo korteles. Nes net dėl nuomonių projektų dabar pagal naujas darbo tvarkos taisyklės galima balsuoti naudojant, reikia balsuoti naudojant balsavimo korteles. Pirmiausia, mes balsuosime dėl ponio Kryzogonos parengtos nuomonės. Jis yra, sus, yra susijęs su direktyvos 2004-37. Pirmiausia, 48 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 49. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime. Man atrodo, kad patvirtinta, bet e, vis dėlto reikėtų gal pasitikrinti. Yes. Uh... Patvirtinta. Toliau. 50 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta 51. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Devintasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Man atrodo patvirtinta, bet pasitikrinkime gal. Dėl viso pikto. Balsuojame. Oh, it has been rejected. Atmesta. Atmesta, gerai. Toliau, 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dešimtasis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Tryliktasis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Dvyliktasis, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime, balsuokime. So it has been rejected. Atmesta. Vienuoliktasis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Dvidešimt devintasis, kas už, A, jis atkrenta. Gerai. Tuomet pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau dvidešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, Patvirtinta. 31. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 32. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Trečiasis, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 34. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis kas u, kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturiasdešimt pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Keturiasdešimt antrasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau septintasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau aštuntasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuojame dėl nuomonės projekto su visais patvirtintais pakeitimais. Elektroninis balsavimas yra numatytas. Teisingai? Gerai, prašau balsuoti. Okay. Uh, adopted. Congratulations. Patvirtinta. Dėkoju ir sveikiname poną Krisogonos. Yeah, we have two single votes. Dėl dviejų dokumentų balsuosime be jokių pakeitimų. Vienas iš tų dokumentų yra susijusiu koferatį, pranešimu susijusiu dėl direkty, su direktyva 2007-36 elektroninis balsavimas. Prašau balsuoti. So adopted. Patvirtinta. Sveikiname poną Koferatį. Toliau. Kitas dokumentas, dėl kurio balsuosime. Ponios Butoni parinktas e, pranešimas dėl išdėstymo nauja redakcija. Prašau balsuoti. And this has uh, we were we 7.17. Balsuojame dėl 17 punkto, dėl ponios Butoni pranešimo. Tai yra balsavima, balsavimas dėl dokumento be pakeitimų. Because it's So once again we vote. Dar kartą balsuojame, ar ne? Okay, okay. Gerai. Gerai. Balsuojame dar kartą dėl 17 punkto. Elektroninis balsavimas. Prašau balsuoti. It doesn't. Okay. So we can close then. Galime baigti balsavimo procedūrą. Patvirtinta. Sveikiname ponę Butoni. Toliau 18 punktas. Vėlgi balsuosime dėl ponios Butonė parengto dokumento elektroninis balsavimas. Prašau balsuoti. Yes, Dabar balsavimas baigtas. Šis dokumentas yra patvirtintas. Taigi dar kartą sveikiname ponę Butonė. Toliau perėmėme prie 19 punkto. Tai yra prie pono Kavada pranešimo. Elektroninis balsavimas. Prašau balsuoti. Close the vote. Balsavimas baigtas, patvirtinta. Sveikiname poną Kavadą. Ir toliau mes balsuosime dėl 2015 m. biudžeto vykdymo patvirtinimo ES bendrojo biudžeto teisingumo teismo. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Antrasis ir ketvirtasis pakeitimai, kas už? Ne, tie pakeitimai atkrenta. Atsiprašau, sako pirmininkas. Tuomet trečiasis pakeitimas, kas už? Taip pat atkrenta. Atsiprašau, penktasis pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Šeštasis pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Septintasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis, kas už, kas prieš, pasitikrinkime. Prašau balsuoti, balsuojame dėl devintojo pakeitimo. And this has been patvirtinta. Toliau vienuoliktasis. Ne, vienuoliktasis atkrenta, atsiprašau. Dvyliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau tryliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuosim elektroniniu būdu dėl nuomonės projektų su visais patvirtintais pakeitimais. Dar laukime vieno balso. Mums trūksta dar vieno balso. Dabar balsavimas baigtas. Šis dokumentas buvo patvirtintas. Taigi, sveikiname poną Liobreton. Uh, so thank you. Uh, we continue by the. Dėkoju. Toliau mes. Uh, prad, uh, toliau vyks koordinatorių posėdis.